kas prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmesta. 15 pakeitimas, bals, vardinis balsavimas, balsuojame. We... Baigėme balsavimą. Baigime balsavimą, tuomet persim prie jūsų klausimo. Taigi atmesta. Ar problema su balsavimo kortelė? Pone? Ar neveikia jūsų aparatas? Gerai, pabandykime tai spręsti, o dabar reikime prie šikto balsavimo. Šikto pakeitimo vardinas balsavimas balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vienuotas pakeitimas. Atsiprašau, tik tas pakeitimas. Tik tas pakeitimas. Balsuojame už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuotas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pir, pirmas pakeitimas dėl 31 paragrafo. Balsuojame vardiniu balsavimu. Vis dar balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 12 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. Is... Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau investicijų apsaugos sustarimas tarp ES ir Vietnamo. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Rezoliucija dėl investicijų apsaugos sustarimo. Pirmas pakeitimas. Balsuojame vardiniu balsavimu. Is... Baigėme balsuoti. Atmesta. Dabar visa rezoliucija, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 1113 straipsnį. Sąjungos bendrai interesų projektų sąrašas balsuojame vardiniu balsavimu dėl visos rezoliucijos. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau, kitas balsavimas. Prieštaravimas dėl švino ir junginių. Pirmiausia, pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias pakeitimas už prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar visa rezoliucija, kas už, kas prieš. Reikia patikrinti šį balsavimą. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. 353 turėjo balsuoti už, o matome 394 balsai už, taigi patvirtinta. Toliau. ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Penkta dalis. E, pirma, pirma dalis penktos dalies. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsavimą. Atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 20 dalis. Pirmo pakeitimo dalis, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antroji pakeitimo dalis už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 21 e, paragrafas. Pirmoji pakeitimo dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. A, konstatuojama dalis. Pakeitimo pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau J konstatuojama dalis. Pirmoji pakeitimo dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antroji pakeitimo dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Rezoliucija. Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau periname prie siūlymo dėl rezoliucijos, dėl vartotojų apsaugos, vartotojų apsaugos ir, ir laisvo priekyv ir paslaugų judėjimo. Automatizuotas sprendimų prieimimo procesas. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. D konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už, <laughs> prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dėkoju. Toliau siūlyma, siūlome dėl dėrybų įgaliojimų, dėl naujos partnerystės su Junktinė Didžiosios Britanijos Šiaurės Airijos karalystė. Antras punktas, pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ketvirtas punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 14 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirminis 14 punkto tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 punktas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 punktas, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 39 punktas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą, nes aš net kaip jau dėmesio atsiprašau dėl to. 43 punktas, dar kartą, kas už, kas prieš, susilaikė, viskas aišku priimta. 47 punktas, ketvirtas pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Baigiame balsavimą. Patvirtinta žodinis pakeitimas 50 punktui. Ponas Gusmon pristatys tą pakeitimą. Ačiū, ponė. Dėkuoju, pirmininkė. Mes pritarėme pranešėjui dėl ES piliečių teisų apsaugos Junktinėje karalystėje. Ben, dėl bendros linijos pritarėme. Bet visi žinome, kad įgyvendinti tai, kas buvo nuspręsta, nėra taip paprasta. ES piliečiai, kurie jau dešimtis metų gyvena Junktinėje karalystėje, turi daug problemų, jie, tos problemos kyla su darbo sutartim, su nuomos sutartim, su būstu ir panašiai. Ir mes norime pateikti žodinį pakeitimą, pagal kurį situacija tų piliečių būtų automatiškai reglamentuojama pateikus ir pat, bus pateiktas fizinis dokumentas, kad ES piliečiai turi teisę pasilikti Junktinėje karalystėje, ar teisę gyventi Europos e, Junktinėje karalystėje. Taip pat jiems turėtų būti išduota speciali viza įrodanti, kad jie turi teisę likti Junktinėje karalystėje. Ačiū ir pagrindinė šios pastabos esmė ir yra paskutinis sakinys, tai yra žodinio pakeitimo tekstas. Aš norėčiau paklausti, ar yra prieštaraujančiųjų šiam žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tuomet balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime. Prašau, balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kolegos, balsuojame, balsavimą baigiame. Atmesta. Periname prie trečio pakeitimo, kas už. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 57 punktas, pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Balsuojame dėl antrojo pakeitimo, 66 punktas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 68 punktas, pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 77 punktas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta antroji dalis, kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 81 punktas, dvi dalys, pirmoji dalis, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 87 punktas, vardinis balsavimas, prašau balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 88 punktas, vardinis balsavimas, prašau balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 89 punktas, 3 dalys. Vis, vardinis balsavimas pirmoji dalis, prašau. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas vėl, prašau. Balsavimą baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dabar periname prie balsavimo dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ačiū. Kitas pranešimas, kurį rengė ponas Mavridės, Europos centrinis bankas 18 metų metinė ataskaita. Antras punktas, pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečias punktas, pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė, Patvirtinta antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 19 pakeitimas, vertinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas punktas, pirminis tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta nelabai gerai matau, e, tikrinsime. Šeštas punktas. Tikrime, tikriname elektroniškai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Devintas pakeitimas, varnis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Aštuntas punktas, kas už? kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktas punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Dvyliktas punktas, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl pirminio 19 punkto teksto, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau. 22 punktas, pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimą baigiame. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimą baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 21 pakeitimas. Varnis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta 22 pakeitimas, kas vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimą baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Prašau, balsuojame dėl antrojo pakeitimo, 34 punktas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 13 pakeitimas, 42 punktui, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 17 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 24 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 18 pakeitimas, varnis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. iš naujo balsuosime, nes kažkas čia nelabai susiklosti. Čia technika nelabai viskas gerai. Dar kartą balsuojame. Dar kartą pasakysiu, balsuojame dėl 18 pakeitimo vardinių balsavimų, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl 25 pakeitimo vardinių balsavimų. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 44 punktas, ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Tikriname. Tikriname ketvirtas pakeitimas. Prašau, balsuojame. Ketvirtas pakeitimas, 44 punktas. Prašau, balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau, 14 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 15 D pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 16 Gerai, tikriname, jeigu norite. 15D pakeitimas, prašau. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau 16D pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. turiu perskaityti, nes rodome, rodoma, kad 16D, nes balsuojame dėl 26-ojo, netaip pademonstruota. Turime iš naujo tada balsuoti, tai balsuojame dabar dar kartą dėl 26-ojo pakeitimo vardinių balsavimų, prašau. Balsavimą baigiame. Atmesta. Toliau C konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę Patvirtinta penktas pakeitimas C konstatuojama dalis už. Prieš susilaikę atmesta. Šeštas pakeitimas M konstatuojamoji dalis kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinių balsavimų prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju. Dabar periname prie paskutinio šiandienos balsavimo - neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje. Antras punktas, pirma dalis už, prieš. Susilaikę, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas pakeitimas, dešimtam punktui barnis balsavimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas 36 punktas. Kas už? Kas prieš? Tikrinsime, nes nelabai matau, kaip jūs balsuojate salėje. Taigi grįžtame prie 36 punktą pirmo pakeitimo. Prašau, balsuojame elektroniškai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Po D konstruojamosios dalies penktas pakeitimas. Už prieš susilaikę. Pa, atrodo patvirtinta, bet patikrinkime. Penktas pakeitimas tikriname elektroniškai. Baigiame patikrinimą. Patvirtinta. M konstituojimo dalis šeštas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę tikrinsime ir šitą pakeitimą. Šeštas pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Gan didelė balsų persvara. Balsuojame dėl visos rezoliucijos vardinių balsavimo, prašau. Balsavimą baigiame. Kolegos, patvirtinta dėkoju ir dabar bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų netrukus. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm Önöket, ezennel rátérnénk a szavazatmagyarázataira. Visus prašau nusiraminti ir pradėti pasiaiškinimus dėl balsavimo. Norėčiau dar sėki paprašyti, kuo greičiau išeiti iš salės tuos, kurie neketina pasilikti pasiaiškinimų dėl balsavimo procedūros metu. Pradėsime nuo pasiaiškinimų dėl balsavimo, dėl susitarimo su Vietnamu. Rafaela Zamera kalbės pirmoji, prašau. Dear colleagues, there are 80 speakers going to come in the next one and a half hours. So I... Gerbėmieji, prašau visus tyliai ir greitai išeiti. Taip pat noriu paprašyti Rafaelą Samirą įjungti mikrofoną ir pradėti savo pasisakymą. Mes balsavome už susitarimus dėl Vietnamo. Procesas buvo labai sudėtingas, bet apgalvojus viską, nusprendžiau balsuoti už šitą susitarimą. Situacija Vietname tikrai nėra tobula tačiau jo vyriausybė padarė keletą teisingų žingsnių. Laisvosios priekybos susitarimas, investicijų apsaugos susitarimas su Vietnamu ne tik pagerins mūsų santykius, bet sukurs platformą dialogui dėl žmogaus teisų Vietname ir bus naudingas Vietnamo piliečiams. Manau, kad mes turime išlaikyti žmogaus teisų ir aplinkosaugos standartus kuo aukštesnėme lygyje. Norėčiau paprašyti komisijos patikrinti, kaip mūsų kriterijai galėtų pasitarnauti bendravimui su mūsų prekybos partneriais ir taip mes galėtume sulaukti didesnio politinio pritarimo iš visų partnerių ES. Dėkoju, toliau kalbės ponia Obry iš GUE. Vieną minutę, prašau. Merci. Merci, madame euh, la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bravo, kolegos. Jūs balsavote už sutarimą su Vietnamu. O Vietnamas nesilaiko žmogaus teisų, aplinkos apsaugos ir visas tas turimas reikalingas tik tais lobistams, kad jie galėtų išgerti daugiau šampano. Taigi matome ekologinę katastrofą ir taip pat problemas kelia transportas tarp Vietnamo ir ES. Taip pat matome, kad Vietname yra naikinami miškai, teršiama aplinka. O mes vis dar kalbame apie žalį kursą ir vis tik tai nesutrukdo jums vis tik balsuoti už tokį prieš klimato nukirpto sustarimą. Tai yra visiškas skandalas. Vien tik tam, kad būtų galima pasinaudoti tais išnaudojimais žmonėmis. Tai yra tik tais globalus kapitalizmo naudingas sutarimas. Ten matome, kad yra draudžiamas profesinės sąjungos, yra naudomas privatinis darbas. NVO jūs įspėjo, kad negalima palaikyti tokio sutarimo, kuris žlugdo socialinę situaciją. Ir dabar, jeigu žinote visą tai, tai jūs esate taip pat bendrininkai to nusikaltimo. Toliau. Ponas Fitzgerald, prašau. Uh, will, uh, boost... Ačiū. Šis susitarimas paskatins uh, priekybą, sukurs daugiau darbo vietų ir mums tikrai reikia daugiau darbo vietų Europoje ir turime pritarti darbo vietų kūrimo politikai ir inovacijoms. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, mano manimu, durų užvėrimas nepriartins mūsų prie to, kad Vietnamo žmogaus teisų situacija pagerėtų ar kad politika ar požiūris į klimato kaitą pasikeistų. Jungtinės tai, tautos kai kurios nevyriausybinės organizacijos jau pripažino pagerėjusią situaciją ir taip pat yra skyrius numatytas darbuotojų teisų apsaugai susitarime ir tai visiškai atitinka TDO standartus. Taigi mes norime įsitraukti, o nenorime izolacijos ir aišku turime labai atidžiai stebėti žmogaus teisų, klimato kaitos situaciją ir stebėsena vyks nuolatos. Ir taip pat mums reikia išsaugoti verslą, įtraukti verslą, pritraukti į naujus regionus ir šalis. Ir būtent tokiu būdu mes skleidžiame savo standartus ir vertybės. Dėkoju, toliau kalbės ponia Šoidrova. Dėkoju. Aš norėčiau paaiškinti, kodėl nebalsavau dėl laisvosios priekybos susitarimo su Vietnamu. Iš principo, aš remiu laisvosios priekybos susitarimus, nes aš suvokiu, kad jie atveria labai daug galimybių abiems pusėms. Šis susitarimas papra reglamentuoja tokias sritis kaip aplinkosauga, darbo jėgos samdymas, darbo sauga ir standartai ir taip toliau. Vis dėlto konkretus šis susitarimas siunčia nepakankamą signalą vyriausybei ir neužtikrina, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. Vietname jų yra ne vienas šimtas ir Vietnamo vyriausybė būtų galėjusi juos paleisti tokiu būdu, siūsdama labai aišku signalą, kad e, ruošiasi demokratijos procesui. Todėl aš susilaikiau nuo balsavimo tam, kad išreikščiau savo aiškę poziciją žmogaus teisų atžvilgių. Toliau ponas Voidra. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą ir nepritariu tai isterijai, kurią kelia šio parlamento dalis kitoje salės pusėje. Tai tik rodo, kad aš buvau teisus. Noriu priminti komunizmo laikus, kurie čia dar neseniai pasibaigė. Kartais labai sunku bendrauti su režimu, kurį izoliuoji. Vietnamas irgi yra toks atvejis, bet man atrodo, kad laisvoji priekyba gali padėti pasitarnauti situacijos pagerinimui. Ir aš norėčiau, kad rezoliucija būtų užpildyta turiniu. Todėl noriu paraginti komisiją nuolat užsiminti apie žmogaus teisės, kai tik tai kalbės su Vietnamu. Ir kol kas dar nėra pateiktas joks poveikio vertinimas susijęs su dėrybom, dėrybų procesu. Toliau panas Bompa. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmą kartą Europos parlamentas pirmą, pirmą kartą patvirtino prekybos sutarimą pradės dirbti naujai komisijai, šį kartą su Vietnamu. Šis sutarimas kenkia demokratijai, kenkia darbininkams ir kenkia aplinkai. Demokratija kenkia todėl, kad ir sutarimas su autoritariniu represiniu režimu ir taip pat tas režimas visuomet gina tik tais tapnių įmonių interesus, o ne savo žmonių. Tai kenkia ir vietnamiečiams, ir e, europiečiams nes sudarime su socialiniu dempingu, dėl ko neteks darbo daug europiečių. Taip pat Vietname yra išnaudojami žmonės ir visiškai neleidžiama streikuoti žmonėms, neleidžiama teikti profsąjungų. Taip pat sutarimas nenumato jokių mechanizmų, kaip būtų galima užtikrinti tarptautinių sutarimų dėl aplinkosaugos pasiekimą. Čia jau pagalvokime vien apie emisijas, tada emisijas kokios bus dėl šio sutarimo. Taigi aš balsavau prieš šį blogą sutarimą. Dėkoju. Köszönjük szépen a felszólását. Milán Brex következik. Dėkoju. O, toliau kalbės ponas Brglės. Dėkoju, pirmininkė. Teisės viršienybė, demokratijos principų gerbimas yra ES vertybės. Mes jomis remiamės O pasaulyje labai dažnai politinis pragmatizmas ir populizmas skinasi kelią į pirmasias vietas. Todėl labai svarbu, kad mūsų susitarimuose mes savo vertybės iškeltume. Esu vienas iš tų mažumos atstovų, kurie mano, kad ES užmerkia akis siekdama pragmatinių interesų prieš labai negerus dalykus, tai yra demokratijos paminimas, žmogaus teisų negerbimas ir taip toliau. Todėl aš balsavau prieš tokį susitarimą, nes ES dėrėdamasis su Vietnamu, būdama trečia pagal dydį pasaulyje ekonominė prasme, nepasinaudojo savo galimybėmis ir ne, neišnaudojo jų demokratijos plėtrai. Ačiū toliau, ponė Dėlį. Bus situacija dėl žmogaus teisų Vietname pagerėjo taip smarkiai. Tai kodėl žurnalistas Van Chidon yra sulaikytas ir sėdi kalėjime dabar dėl to, kad uh, išdryso ką padaryti, susisiekti su šiuo parlamentu ir paprašyti atidėti balsavimą rimtai. Ir dėl tų žmonių, kurie sako, na pažvelkite, jeigu to ne, ne, nedarysime verslo su šia šalimi, kaip situacija kada nors pagerės. Tai yra visiškas smūgis tiems žmonėms, kurie susisiekė su mumis ir maldavo atidėti šį balsavimą Tai yra siaubinga, nes mes juos išdavėme ir aš dėl to palaikiau to žmonės ir balsavau prieš šį susitarimą. Dėl šios priežasties mes tiesiog įrodėme, kad esame veidmainių gauja. Mes priemė šią rezoliuciją sausio 15 dieną dėl žaliojo kurso ir sakėme, kad priekybos susitarimai vyks tik su tai bus griežti susitarimai dėl tvaraus vystimosi ir atitinkantys Paryžiaus susitarimą, dabar padarėme visiškai priešingai gėdą. Mr. Bellamy. Ačiū, ponas Belemy. Kolegos, balsavimas dėl šio susitarimo buvo susijęs su labai sudėtingais klausimais ir visi tie prieštaravimai, kurie buvo išsakyti, be jokios abejonės yra susiję, aišku, su teisinės valstybės principais. Tai labai neramina tokia situacija Vietname, tačiau negalime taiksite su situacija, bet ir dabar vyksta jau priekyba su Vietnamu. Tai yra vienas iš ES priekybinių partnerių ir tai iš tiesų būtų naudinga Vietnamui. Ir vienintelis klausimas, kurį mes keliame, ar norime status quo išsaugoti, ar norime padėti Vietnamui patraukti jį labiau į savo pusę. Ir šiuo atveju tą mes ir padarėme. Ir aišku, kalba eina ir apie ekologinius dalykus, ir žmogaus teisės, ir taip pat jie priekiaus su mumis tokiomis taisyklėmis, kurias mes nustatysime. Ir aišku, tai bus abipusiškumo principas. Tai mano manimo, šis susitarimas yra žingsnis teisinga kryptimi. Ir jeigu mes jo nepasirašysime, todėl tada kils rizika, kad Vietnamas patrauks į savo kaimynų pusę Kiniją ir mes to nenorime. Aš nemanau, kad Europa norėtų tą padaryti. Dėkoju ponui Belemi, ponas Lebreton. ID frakcija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau prieš susitarimo projektą dėl laisvos priekybos su Vietnamu, kadangi aš manau, kad tai turės neigiamų padarinių mūsų ekonomikai ir mūsų darbo vietoms. Vietnamas savo produktus teikia į Baku ir mes matome, kad 27 milijardai eurų 18 metais buvo prarasta. Taip pat, aišku, muitų mokesčiai ir muitų situacija pa pablogės. Taigi mes turime paraginti savo įmonės, mes verčiame savo įmonės persikelti į tokias šalis, į kitas šalis. Vietnamas yra komunistinė diktatūra. Ten nesilaikoma nei teisinės valstybės principų, nei žmogaus teisų, nei aplinkosaugos principų. Ir būtų vaidmeiniška manyti, kad toks susitarimas galėtų būti pavyzdinis. ES dar kartą išduoda savo vertybės, tas vertybės, kuris atseit jį bando ginti. Dėkoju. Kumpula Natri, socialdemokratė. Pone pirmininkė, laisvos priekybos susitarimas yra pirmasis tokio pobūdžio susitarimas tarp ES ir besivystančios šalies. Vietnamas nėra nei tobulas, nei lengvas partneris. Jam dar reikia nueiti labai ilgą kelią tam, kad patobulintų piliečių teises. Tačiau Vietnamas įsipareigojo daug ką padaryti, jo įsipareigojimai tikrai plataus užmėjo, užmojo. Šis susitarimas bus naudingas Vietnamo darbuotojams, ES, nes Vietname pradėt, bus pradėtos taikyti aukštesnio aukštesnių reikalavimų taisyklės ir Vietnamas prisijungs prie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Tai yra ir geopolitinis sprendimas. Vietnamas nebus priklausomas vien tik tai nuo Kinijos. Jo vyriausybė dabar įsipareigojo vykdyti reformas ir tęsti jas. Manau, kad mes turime tęsti savo bendradarbiavimą ir dialogą su Vietnamu ir įgyvendinant šitą jau pasirašomą susitarimą. Ačiū. Dėkoju toliau. Pone Kliūn. Ačiū. Aš pritariau rezoliucijai šiandieną, pritariu priekybos sutarimui su Vietnamu, nes manau, kad uh, priekybos susitarimai yra galimybė įtraukti, įsitraukti į bendrą darbą visose srityse ir aplinkosaugos ir žmogaus teisų ir socialinių standartų srityse. Priekybos susitarimai naudingi vartotojams, įmonėms ir kuriamos darbo vietos abiejose pusėse. Aš pripažįstu, kad Vietnamas nėra idealus, kalbant apie žmogaus teisės. Bet mūsų bendra veikla su Vietnamu priekybos būdu uh, E, įtrauksime įmonės ir taip pat pavienius asmenys ir tai bus naudinga. Dėl to, manau, svarbu stebėti, kad veiksmingai būtų gyvendinamas susitarimas ir visi įsipareigojimai, kurie prisimti dėrybose dėl aplinkos auginių standartų, socialinių standartų ir žmogaus teisų. Taigi aš remiu priekybą pagrįstą taisyklėmis, tokį sustarimą su Vietnamu, nes manau, kad yra geriau nei tuo atveju, kai nėra nei taisyklių, nei priekybos. Ir turime pripažinti, kad priekyba su Vietnamu jau vyksta, bet kuriuo atveju. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Brečionova, AKR frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Susitarimas dėl laisvosios priekybos ir investicijų apsaugos tarp ES ir Vietnamo man pasirodė priimtinas. Aš balsavau už Šiuo laikotarpiu vyksta prekybos karai, daug šalių įsiveda papildomus mokesčius ir muitus. Aš manau, kad tai teisingas ženklas. Aš pati išaugau komunistinėje Čekoslovakijoje ir žinau, kaip tai yra gyventi tokioje šalyje. Tačiau aš labai atidžiai stebiu situaciją Vietname ir žinau, kad ten yra pažeidinėjimos žmonių teisės, kad yra politinių kalinių. Bet vis dėlto manau, kad būtent šitas susitarimas su ES gali pasitarnauti kaip instrumentas leisintis pagerinti padėtį šioje srityje. Taip pat ir aplinkosauga gali, situacija jo šitoje srityje gali tik pasitaisyti, kaip ir visose kitose dėl to sustarimo. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Zahradil. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Aš buvau abiejų šių susitarimų pranešėjas nuo 15 iki 19 metų. Paskui aš atsisakiau savo šešėlinio pranešėjo vietos dėl to, kad labai iš žaliųjų pusės ir iš kitų buvau puolamas, buvau visai kaltinamas nebūtais dalykais, būdavo, buvo daug melo. Uh, dėl šių susitarimų. Galų gale buvo siekiama nepasirašyti susitarimo, buvo siekiama nukelti balsavimą ir taip toliau. Dabar galiu pasidžiaugti tuo, kad susitarimai buvo patvirtinti didelę balsų daugumą. Galiu pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas remia laisvąją priekybą šiais laikais, kai tiek daug protekcionizmo, kai kyla nacionalizmo bangos. Ir mes parodėme, svarbi yra, koks svarbus yra Vietnamo vaidmuo rytuose. Aš labai džiaugiuosi tokiu mūsų pasiektų rezultatu. Ačiū. Ir galiausiai Šonkelį apie pievardu. Prašau. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai remiu laisvą prikybos sutrimą su Vietnamu, kaip apie panultinis pranešėjas Pietričio Azijos regionui. E, taip pat aš e, Singap dirbote Singapūro sutarimu prieš metais. Manau, kad tokie sutarimai turi labai didelį potencialą pagerinti mūsų prekybą su regionu, labai paveikti užimtumą ir augimą tam regionui, taip pat užtikrinti saug... investicijų apsaugą. Nuojas sutarimas su Vietnamu atveria naujų galimybių, ypač šiai šaliai numatoma labai sumažinti e, e, muitus ir, kitas, ir kitus prekybos e, kliūtis. Taip pat bus galima eksportuoti daug mėsos, štienos ir sūrio. Taip pat numatoma daug galimybių ir Airijai per šį starimą. Ir be abejo, sutarimas bus naudingas ir Vietnamui. Sutarimas bus labai geras, tai tikiuosi, kad kuo greičiau jisai pradės veikti. Dėkoju. Dėkoju. Dabar sutiksiu žodį poniai Rafaela, nes pačioje pradžioje mes tiesiog negalėjom jos išklausyti, nes buvo didžiulis triukšmas salėje. Kolegos, šįryt balsavome, šįryt balsavome už susitarimus su Vietnamu. Procesas buvo sudėtingas, tačiau gerai apgalvojusi viską aš balsavau už šios susitarimus. Nors Vietnamo situacija tikrai netobula, Vietnamas tikrai padarė keletą žingsnių teisinga linkme Vietnamo. Šis susitarimas pagerins mūsų priekybos susitarimus, priekybos ryšius, bet sukurs ir platformą mūsų žmogaus teisų dialogui ir bus naudingas tos šalies gyventojams. Taip pat Vietnamas įsipareigojo išlaikyti žmogaus teisų standartus ir aplinkosaugos standartus. Aš norėčiau paraginti komisiją, kad ji geriau kontroliuotų ir galėtų pasižiūrėti, kaip kriterijai tuos, kuriuos mes taikome, galėtų padėti mums ieškant kitų priekybos partnerių. Labai džiaugiuosi, kad šį susitarimą paremė labai įvairių politinių frakcijų atstovai ES. Dėkoju, o dabar periname prie paaiškinimų dėl balsavimų, dėl rezoliucijos, dėl laisvojo priekybos susitarimo pasirašymo su Vietnamu. Trys kolegos paprašė žodžio, pirmoji kalbės Karolina Rauzė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Balsam dėl sutarimo su Vietnamu ir tai yra labai blogos žinios. Kolegos jau vakar aiškino, kodėl tas sutarimas yra visiškas prieštaravimas, visiškai prieštarauja kovos klimato kaita, taip pat prieštarauja Europos žaliam kursui. Taip pat kolegos jau pasakė, kodėl negali žalieji balsuoti ir prieš įstarimą, turint galvoje tai, kokia yra situacija toje šalyje, negerba žmogus teisės, negerba MTDO rezoliucijos. Taigi suprantame, kad taip pat šis sutarimas neigiam paveiks ir žvejybą, nelegali nedeklota žvejyba. Jau keletą metų prieš Vietnamą ir pradamos įvairias procedūras iš ES pusės dėl to, kad Vietnamas nesilaiko savo įsipareigojimų kovai su, su nelegalia žvejyba. Ir Vietnamas vis dar ne, ne, ne, nepradeda laikytis tarptautinių rezoliucijų dėl nelegalios žvejybos. Dabar, palaikydama šį starimą, e, parlamentas pasipriešino tarptautiniai žvejybos sistemai ir leidžia piknaudžiauti Vietnamui šiomis, e, šią rezoliuciją. Dėkoju. Dėkoju toliau, Polčiak. Paní předsedkyně, skutečně to nebylo jednoduché rozhodování. Děkuji, Dėkoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, mums nebuvo lengva apsispręsti. Ypač tiems, kurie yra kilę iš komunistinių valstybių, labai sunku pritarti susitarimui su dar viena komunistinė valstybė. Vis dėlto galiausiai nusprendžiau balsuoti už, dėl to, kad yra daugiau privalumų negu trūkumų, mano galva. Geriau jau prekiauti pagal taisyklės, negu kad tą daryti be taisyklių ir be jokios galimybės daryti kokią nors įtaką tos šalies vidaus gyvenimui. Turime pripažinti, kad su Vietnamu mes bendradarbiaujame jau dabar. Ir mes manome, kad prekybinis susitarimas tikrai padės ir stiprinti priekybą, ir gerinti aplinkosaugos standartus, ir apsaugos investicijas. Tai yra tikrai teigiami žingsniai, kuriuos leis padaryti šitas susitarimas. Dėl to aš ir paremiau rezoliuciją. Ačiū toliau, ponas Mikvolis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Štarimas labai panašus į daug įvairių kitų sustarimų, laisvos prikybos sustarimų, kuriuos svarstėme. CETA, sustarimas su Japonija, su Pietų Koreja, su Mercosur. Ir visi šie sustarimai, na, vargiai apsaugo tos vertybės, kurias ES kelia, tiek sveikata, čia turiu, turiu galvo sveikatą, tiek aplinkosaugą, tiek vietinius gyventojus. Uh, taip pat matome, kad verslas turi labai daug įtakos darant šios sutarimus, nes lobistai labai aktyvūs yra. Matome taip pat, kad e, tokie sutarimai padeda tik tais e, toliau verslui varžytis, kas galės prekiauti pigesnėmis kainomis. Taigi matome tokį valstybinį kapitalizmą, kuris naikina aplinkosaugos ir sveikatos standartus ir globalizuota priekyba taip pat augina CO2 emisijas, nes e, įmonės gamina, stengiasi kuo pigiau gaminti prekes, e, išnaudojant triukų sąlygomis. Tai kenkia visiems. Dėkoju. Dėkoju. Toliau periname prie susitarimo dėl investicijų apsaugos su Vietnamu. Čia žodžio paprašė ponia Šoidrova. Ačiū, pirmininkė. paremiau susitarimą dėl investicijų apsaugos su Vietnamu. Šitas susitarimas yra kitoks negu tas, dėl kurio balsavome anksčiau. Europos Sąjunga dabar yra penkta pagal dydį investuotoja Vietname ir Vietnamas mums yra labai svarbus investicijų partneris. Todėl labai svarbu garantuoti Europos investuotojams saugę investicinę aplinką Vietname. Pagal tokį susitarimą nustatomos labai aiškios taisyklės, kaip bus investuojama. Be to, tai sukuria galimybės sukurti daug naujų darbo vietų. Mes iš esmės galime tikėtis, kad Vietnamas prieartės prie ES ne tik ekonominių požiūrių, bet ir pagerins žmogaus teisų situaciją ir apskritai žmonių gerovė Vietname pagerės. Europoje dabar gyvena 60 tūkstančių vietnamiečių, jų situacija tikrai nėra labai paprasta, tačiau tokie susitarimai gali motivuoti ir Vietnamo vyriausybę elgtis geriau. Ačiū. Merci, Madame la Présidente. Je regarde. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu tarptų prancūzų atstovų, kurie seniai bendrauja su Pietų Šiaurės valstybėmis. Suprantu tas tautas suprantu vis tik, kad reikia bendrauti su valstybėmis e, ir turėti realistinius tikslus. Reikia siekti gerinti santykius su visomis pasaulio valstybėmis. Vis tik e, reikia remtis mūsų bendrai tarpinių santykių sant, e, samprata. Tad kita vertus, kila žmogus teisų klausimas. Ir aš balsavau prieš įstarimą, nes jis nepadės europiečiams. Vis tik čia kalbama apie laisvos prikybos ideologiją daugiausiai o tai jau seniai netarnauja Europos žmonėms. Tikrai negalime palaikyti sustarimo, kuris e, nepadės gražinti įmonių į e, Europą. Ir e, čia leidžiama plėtoti vienai šaliai kitų šalių sąskaitą. Taip pat negalima leisti, jog privati teisė imtų pirmauti prieš valstybių narių teisę. Taigi, todėl aš balsavau prieš įstarimą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pereiname prie kito pranešimo. Tai yra prieštaravimas dėl bendro intereso projektų. Pone Ernst Gūė. Ačiū. Aš balsavau už šią rezoliuciją ir prieš bendro intereso projektų sąrašą. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Šiame sąraše yra bent 50 dujų projektų. 50 su dujomis susiję, susijusių projektų klimato kaitos laikais. Projektai visose valstybėse narėse bus remiami, nors tie projektai kenkia aplinkai. Nei klimato susitarimas Paryžyje, nei kažkokie kiti susitarimai e, nėra mums svarbus. Ta mes parodome šią rezoliuciją. ES klimato politika tampa niekinė parengus tokį sąrašą. Mes išleidžiame pinigus dujų projektams, ES biudžeto pinigus dujų projektams ir aš su tuo negaliu sutikti. Mes turime daug daugiau investuoti į atsinaujinančią energetiką. Turime investuoti į tarpvalstybinius energetinius tinklus, kad mes galėtume importuoti uh, energija, saulės energija gaunama Ispanijoje iš šiaurinės ES šalis, tai būtų daug svarbesni investiciniai projektai ir su dabartiniu sąrašu tai yra visiškai nesuderinama. Ačiū. Dėkoju. Toliau, Obrimanon, prašau, vieną minutę. Komisijos... Europos komisija pristatė ką tik savo žalį į kursą, bet kolegos dabar turėjo balsuoti dėl investicijų projekto, kurie, investicijų projektų, kurie vadinami bendro intereso projektai. Tai yra 32 su dujotiekiu susiję projektai. Tai koks šis bendras interesas? Kaip jūs galite paremti du, dujotiekių infrastruktūrą, kai dujos sudaro 20 procentų visų CO2 emisijų? Tai jūs 9 milijardus viešų lėšų skiriate tokiems klimatui žalingams produktams, e, projektams finansuoti. Taip pat matome, kad tai yra importuojamos dujos, dujos išgaunamos e, e, e, ne pačiais aplinkosaugiškiausiais būdais. Taigi ES